ginklo neplatinimo šalių 15 metų konferencija šios sutarties persinimo klausimo. Sąjungos vyriausios įgaliotinės e, pareiškimas. Pirmiausiai, leiskite padėkoti Jums už šią diskusiją. Man ji labai svarbi. Artėjant peržiūros konferencijai, kuri vyks New York'e e, balandžio, nuo balandžio 27 iki gegužės 28, tai norėčiau pasakyti, kad nusiginklavimo srityje tai bus vienas iš svarbiausių renginių. Ir per šio parlamento surinktus klausimus spalio mėnesį sakiau, kad šiuo klausimu dirbsiu ir dalyvausiu peržiūros konferencijos uh, sesijos atidarime ir pasakysiu kalbą. Norėčiau pasakyti, kad ir Europos parlamento vaidmuo šioje srityje yra esminis. Jeigu gerai prisimenu, tai 2010 metais Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, e, su kurios pagalba buvo formuojama ES pozicija šio klausimu ir manyčiau, kad būtų labai gerai tęsti tą darbą. Ar tai pirmoji galimybė pakalbėti apie tai, užtikrinti, kad komisijos ir parlamento pozicija būtų vieninga to klausimo. Ačiū už visas tas galimybės. E, Tatena mus kvietė į visas savo komisijų posėdžius. Kalbant apie peržiūros konferenciją, yra skirtingų nuomonių dėl to, kaip reikėtų gyvendinti 2010 m. veiksmų planą ir labai sunku suderinti skirtingus požiūrius. Labai svarbu nuolat turėti galvoje kai kuriuos regioninius klausimus, kurie bus nuolat aktualūs toje konferencijoje. Viena vertus tai besitęsiančios dėrybos su Iranu ir ES prisideda prie šių dėrybų, taip pat remiamas Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija. Ir tokiu būdu stengiamasi parodyti, kad taikus sprendimas visiems abipusiai, visiems naudingas ir taikus taip pat įmanomas. Kita vertus, e, reikėtų pasistengti daryti įtaką dėl konferencijos rezultatų. Vienas iš svarbiausių dalykų buvo Vidurio Azijoje priimtas dėl Vidurio Azijos situacijos ginklų neplatinimo. buvo dedamos pastangos ir anksčiau ir vėliau pasieksime rezultatų. Kai dėl MPT nusiginklavimo ramščio, tai visa tai vyko E, kituose posėdžiuose, kalbant apie katastrofinės e, branduolinio ginklo pasiekmes, e, vyko diskusijos šiuo klausimu vienoje, jas organizavo Austrija vienos valstybės pasisakė už tai, kad būtų uždrausti šie ginklai, branduliniai ginklai, kitos valstybės kalbėjo, kad reikėtų skatinti nusiginklavimą ar palaipsnį brandulinio ginklo atsisakymą. Kaip žinome, yra skirtingos narės, jų skirtinga istorija, skirtinga pozicija ir skirtingai reaguoja į šios klausimus. Pirmiausiai e, neseniai vyko konferencija Londone ir kelios branduliniai, penkios brandulinį ginklą turinčios valstybės susitiko ir susitarė dėl bendrų tikslų bei nutarė toliau stiprinti pasitikėjimą ir didinti skaidrumą. Tai yra labai svarbus procesas, kalbant apie abi, ab, visų šalių nusiginklavimą. Mes vis dar formuojame savo oficialią poziciją šiuo klausimu ir visų pirma turėtume žinoti, kaip sustiprinti šį susitarimą. Kaip jau sakiau, dabar su valstybėmis narėmis rengėme bendrą poziciją e, ruoždamiesi konferencijai ir mes kalbame ir apie tas valstybės, kurios turi branduolinį ginklą, kurios yra NATO valstybės narys. Ir manyčiau, kad mes e, vis tiek pasieksime bendros pozicijos, kaip yra nekarta pavykę. Esu asmeniškai įsitikinusi ir manau, kad tai yra ir ES pozicija kad branduolinis e, nusiginklavimas turėtų būti branduolinio ginklo neplatinimo esmė ir pagrindas siekiant uh, brandolinio nusiginklavimo. Tai yra labai svarbi sudėtinė dalis, kalbant apie brandolinę energetiką tokiems tikslams. Ir mes remiame visuotinumo principą ir NPT gyvendinimą. Mes turime ir toliau siekti tvaraus subalansuoto veiksmų plano įgyvendinimo, kuris buvo patvirtintas 2010 metais peržiūros konferencijoje. Tai bus mūsų pagrindinis darbo planas. Manau, kad galime kviesti visas brandulinį ginklą turinčias valstybės valstybės narės laikytis 2010 metų susitarimo ir užtikrinti, kad konferencijoje būtų pasiekta bendra vizija. Labai trumpai norėčiau pakalbėti apie ES poziciją, kokia ji, kaip ji formuojasi dėl tų trijų NPT ramščių. Bendroji pozicija dar nėra oficialė dėl nusiginklavimo. Tai turėtume patvirtinti, kad toks yra mūsų įsipareigojimas siekti nusiginklavimo pagal NPT 6 straipsnį ir siekti konkrečios pažangos šioje srityje, ypač apskritai sumažinant brandolinio ginklo atsargas. Mes pritarėme, džiaugiamės, kad buvo jau sumažintas šių ginklų kiekis, kad prie to prisidėjo to šalis, kurios turi daugiausia šio ginklo. Taip pat džiaugiamės, kad Junktinės Amerikos valstijos ir Rusija pranešė apie pažangą gyvendinant susitarimą ir kad mažina savo brandolinius arsenalus ir strateginius ir nestrateginius ginklus šiuo aspektu tai yra pats sudėtingiausias dalykas. Pritarėme e, ir skatiname brandolinių valstybių konferencijas, taip pat NPT konferenciją, kurios metu skatinamas skaidrumas ir e, deram, kalbamas apie šios dalykus. Reikalinga ginklų kontrolė, nusiginklavimas, reikia pabrėžti, kad reikia atnaujinti daugia šalės pastangas, ypač e, rengti konferencijas dėl nusiginklavimo, nes nuolat sunku susitarti, nepavyksta susitarti dėl darbo programos ir tai yra nepriimtina. Manau, kad pats laikas e, pareikalauti e, ankstesnės dėrybų pradžios kad būtų galima susitarti dėl sutarties, dėl skaidžiųjų medžiagų gamybos sustabdymo. Dar vienas dalykas, kuris man yra labai svarbus ir šiuo klausimu aktyviai dirbau, tai yra CBT sutartis. Ji yra labai svarbi, kalbant apie brandolinį nusiginklavimą ir ginklų neplatinimą. Aš ir toliau dirbsiu, kad e, ši sutartis e, įsigaliotų, kad ir toliau būtų siekiama šių tikslų, kad būtų įmamasi ne tik diplomatinių veiksmų, bet ir dedamos finansinės pastangos. Mes e, nuo 2006 metų dirbame CBT organizacijoje ir norėčiau padėkoti parlamentui užteikiamą palamą dėl CFSB finansavimo. Kaip jau sakiau, asmeniškai dėsiu tas pastangas, dėl kurių buvo susitarta CBT organizacijoje, kad įsigaliuotų šis sutartis. Dėl ginklo neplatinimo ES nuostatos yra tokios. Tarptautinė bendruomenė susiduria su vis didesniais iššūkiais dėl ginklų neplatinimo ir tuos iššūkius reikia racionaliai spręsti, siekiant užtikrinti uh, NPT e, režimo patikimumą. E, Jungtinių tautų saugumo taryba siekdami užtikrinti taiką ir saugumą. Taip pat kalbėjau ir apie reikalavimų nesilaikymo atvejus. Reikėtų tikriausiai dar grįšiu prie kai kurių iš tų atvejų, kuriuos ir jūs galbūt paminėsite, dėl brandolinės energijos taikau, panaudojimo taikiems tikslams. E, E, pritarėme, kad visos šalys turi teisę atlikti mokslinius tyrimus ir gaminti brandolinę energiją taikiems tikslams, e, laikanti sutarties nuostatų. Ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas yra brandolinis saugumas. Manau, kad brandolinio saugumo aukščiausių lygių susitikimas yra labai svarbus ir bus svarbus. Aš asmeniškai, būdama parlamento nare, sėkiau įvykius labai svarbu yra sumažinti branduolinio terorizmo grėsmę, kuri vis dar aktuali, ir e, užtikrinti visų branduolinių medžiagų apsaugą. Mes norėtume ir toliau teikti paramą Tatenos atliekamam vaidmeniui, taip pat pritarėme tam, kad ES teiktų finansinę paramą, tam skirta 4 milijonai eurų nuo 2004 metų. Norėčiau padėkoti ir Europos parlamentui už tai, kad pritarė šiai finansiniai parmečių. Grazie. Dėkoju. Pone Mugerini, pradedame diskusiją. Išklausysime frakcijų atstovus. Ir pirmiausia, apie frakcijos vardų ponas Palė. Gal ir dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Mogerinė, ačiū už jūsų paskelbtą pareiškimą. Šis, šiuo klausimu Europos parlamente vyrauja labai platus konsensusas. Svarbu, kad ta konferencija mums, e, europiečiams, E, būtų tas renginys, kur visi sutarsime. Tikiuosi, kad darybose su Iranu mes galėsime pasiekti sutarimą. Remiame visomis jėgomis grupės 3 plus 3 dedamos dedamas pastangas. Ir jeigu mums pavyks čia pasiekti pozityvių rezultatų, jeigu susitarsim su ta šalim, tai manyčiau, kad tai iš tikrųjų bus labai naudingas dalykas visam branduolinio ginklo neplatinimo procesui. Man kelia rūpesti Šiaurės Koreja. Ten tebe vykdomi branduoliniai bandymai. Egzistuoja tas draudimas atlikti bandymus, tačiau ši šalis su draudimu nesilaiko sunku prognozuoti šio šalies elgesį. Turime su Kinė palaikyti kontaktus, kad žinotume, kas vyksta iš tikrųjų Pchenjane. Ir kad būtų galima užkirsti kelią, jeigu būtų bandymų eiti dar toliau e, brandolinio ginklo linkme. Su Rusija ir Ukraina vėlgi šiame kontekste iškyla šis susitarimas. 1994 metų E, susitarime buvo pasakyta, kad Ukraina atsisako savo brandolinio ginklo, o tuo pat metu Rusija, Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė e, garantuos Ukrainai, kad jos sienos bus neliečiamos, kai matai, kaip elgėsi Rusija su Ukraina dabar. Tai čia iš tikrųjų e, paaiškėtų, kad, kad kad su Ukraina buvo pasielgta neteisingai, ko gero geresnė garantija Ukrainai, mano kai kurios šalis būtų turėti brandolinį ginklą, bet juk tai nėra mūsų interesas. Turėtume tikėtis, kad Rusija ras tą kelią, kuris e, gražins taiką į Europą. Ačiū. Dėkoju. Socialdemokratų frakcijos vardu kalbės kolegė Gomeš. Prisiminkime Nagasakio ir Hirošimos katastrofą. Neplatinimo sutartis turėtų kaip tik užkirsti kelią tokiems e, įvykiams. Dabar kalbame taip pat apie apskritai brandalinių ginklų sunaikinimą visame pasaulyje. Pasaulyje vyksta daug konfliktų, yra ir Ukrainos konfliktas, kuris gali prieiti iki brandalinio ginklo panaudojimo tačiau yra 94 metų Budapešto susitarimas, kurio taip pat turime nepamiršti. Turime nepamiršti įvairių konfliktų Šiaurės Afrikoje, artimuosiuose e, rytuose yra ginkluojamasi, tai yra neprimtina, reikia mokytis iš praeities. Brandoliniai ginklai iš principo neatgraso. Atvirkščiai, brandoliniai, brandoliniai ginklai plinta. Indija, Pakistanas, Šiaurės Koreja, kitos valstybės turi prisijungti prie viso šito neplatinimo mechanizmo. Tačiau turime kalbėti taip pat ir apie kitas valstybės šitame kontekste, apie Prancūziją, apie jungtinės valstijas, nėra dabar jokio moralinio autoriteto, kuris e, siektų, kad valstybės nusiginkluotų. Indija, Iranas yra labai svarbios šalis šiame kontekste. Reikia tas valstybės patraukti, kad jis būtų šitame e, procese. Per kitą peržiūros konferenciją turime siekti bendros pozicijos. Prie šitos konferencijos turi prisijungti visos valstybės, tarp jų ir tos, kurios gal e, nenori to daryti. ES turi naudoti visas savo diplomatinės priemonės tam. Turime siekti, kad tas mechanizmas būtų įtvirtintas ir kad jo laikytųsi visi, tarp jų ir brandalinės valstybės. Žambaski, ECR frakcijos vardu. Уважаема госпожо комисар, на първо... Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, ponė komisarė. Norėčiau pasakyti, jog man didžiulį įspūdį padarė tai, kad jūs atvykote į mūsų posėdį ir tą kalbą, kurią pasakėte. Ačiū Jums už tai. Norėčiau pasakyti, kad branduolinio ginklo neplatimo sutartis yra vienintelė, kur susitelkiama prie e, branduolinio ginklo e, prevencijos. Tačiau matome, kad islamo islamistai kelia grėsmę, jie e, siekia gauti brandolinį ginklą, tai reiškia, kad jis pateko į labai blogas rankas ši konferencija, apie kurią mes kalbame, turėtų sustelkti prie šio klausimo nagrinėjimo. Ir manyčiau, kad tai gali kelti grėsmę į daugelių šalių jų nacionaliniam saugumui, jų stabilumui. Būtina pagerinti brandolinių ginklo atsargų saugojimą ir jų saugumą. Po truputėlį būtina to ginklo atsisakyti ir turime skatinti taikų brandolinių technologijų naudojimą. Aš manau, kad tai yra švariausia technologija energijai gaminti ir kozlodujų jėgainė yra puikus to pavyzdys. Ačiū. Dėkoju. Kolegi Lūzing. Dėkoju. Kodėl šiandien šis parlamentas nagrinėja šią temą? Neprašoma rezoliucijos. Tokią temą, nuo kuri, kuri turi tako tavo žmonių gyvybei. E, manau, kad tada, kai numetė Hirosimo ir Nagasakė bombas JAV ir atsirado poreikis jau nuo tada kalbėti apie brandolinio ginklo neplatinimo sutartį. To, to daugiau negalima leisti pasikartoti. Dabar, kai baigėsi šaltasis karas, tebėra mūsų planeta teršiama daugybės atominių bombų. Turime diskutuoti ir tartis, kokį vaidmenį galėtų suvaidinti ir norėtų suvaidinti ES šiuo klausimu. Visi sutarė dėl to, kad e, egzistuoja e, dvi šio klausimo pusės, kaip pažvelgiama į Prancūzijos, Junktinių Amerikos valstijų ir Kinijos ir kitų valstybių pozicijas, matome, kad jos nesutampa. Galbūt reikėtų padiskutuoti ir išsiaiškinti, ką reikėtų daryti. Tačiau, kai matome, kiek salė yra dalyvių, kažin ar tokio klausimo nagrinėjimas gali būti kam nors įdomus, net spaudos atstovų salėje nėra. E, Maničiau, kad visos suinteresuotos šalis turėtų patikimai ginti taiką būtina, išmin, būtina čia yra išmintis, būtinas proto balsas, nes branduoliniai kelia pavojų visiems. Ačiū, kolega Sebalijos, dvi minutės. Žalių frakcijos vardu. Ačiū. Sveikinu tą faktą, kad Europos komisija prisimais įpareigojimus šią temą. Jeigu teisingai supratau, jūs, ponia komisarė, dirbsite kartu su mumis parlamente, sieksite plataus bendradarbiavimo ir bus gal patvirtinta rezoliucija. Kaip ir kolegė Liuzing sakė, Europos parlamentas nesugebėjo pats vienas parengti rezoliucijos, bet jau yra praeitis. Ir norėčiau dabar kreiptis į kolegas. Ir norėčiau visus paraginti remti bendrą rezoliuciją. Kol kas ne visos politinės frakcijos tą padarė, kaip sakė anksčiau kolega Gardner, mes E, bijome pasakyti tai, ką turėtume pasakyti, kodėl nenorime paremti komisarės, o turėtume tai daryti, nes net lieka ypatingai svarbu darbą. E, NTP sustarimas yra labai svarbus klausimas ir nereikėtų e, šio klausimo traktuoti nepakankamai rimtai, nereikėtų jo susilpninti. Kiek aš supratau, aplinkybės nėra pačios palankiausios, sustarimo siekti nėra lengva ir gali paaiškėti, kad partneriai įsitraukia į šią e, šio sustarimo nagrinėjimą, gali atvykę konferenciją pasakyti, kad negali pritarti veiksmų planui, kuris buvo priimtas 2010-aisiais, e, nes jie turi kitus veiksmų planus patvirtintus anksčiau. E, Jungtinės valstijos regis rodo ketinimus atsisakyti to sustarimo. Turime prisiminti, kad saugumo situacija labai pasikeitė. Ir vakaruose ir pietuose mes žinome, kad tai kelia riziką. Dėl, e, kad žinome, kad brandolinis ginklas gali būti, gali kilti pagundą jį panaudoti. Ir tai reikštų, kad gyvename labai nestabiliam pasaulyje. Komisarė Mogherini, raginčiau jūs padaryti viską, ką galite, kad būtų konferencijoje pasiekta maksimumo. Mes šiame procese esame rimti veikėjai ir norėčiau jūsų paklausti, kokios turėtų būti pasiektos sąlygos, kad būtų galima dar labiau sukriešinti šį susitarimą. Ačiū. FDD, honorevole Ūkė. FDD frakcijos vardu panas Hukin. Kai buvo pasirašyta sutartis dėl brandolinio ginklo neplatinimo, buvo atlikta daug darbo buvo dedami parašai siekiame panaikinti brandolinius arsenalus, tame tarpe ir Junktinėje karalystėje. Šaltojo karo pabaiga ne, nebuvo nu, brandolinės grėsmės pabaiga. Ir kai kurios teroristinės organizacijos, radus teroristinės organizacijoms situacija dar suprastėjo. Paskutiniu metu matome, kaip greitai gali palūžti saugumo situacija. Manau, kad nėra fanatikų šiame parlamente, kurie nenorėtų užtikrinti valstybių narių saugumą ir gynybą. Tačiau labai svarbu, kad brandolinio nusiginklavimo ar neplatinimo politika liktų konkrečių valstybių narių rankose. Ačiū, panas Vendulikė. Pietas su pusė minutė. Gerbiamasis pirmininkė, gerbiamoji vyriausiai galiotinė, pirmiausia pažiūrėkime kokia situacija trūksta pažangos kontroliuojant brandolinį ginklą ir tai reiškia, kad trūksta siekių, kai kalbame apie 2015 metais artėjančią konferenciją. Yra vienas iš e, labai teigiamų dalykų, mes galime atkurti pasitikėjimą, siekdami sumažinti brandolinę veiklą, e, kalbėdami su Iranu po naujos vyriausybės išrinkimo. Reikia kalbėti dėl pačių svarbiausių dalykų. Manau, kad mums reikalingas susitarimas, e, kurio pagrindu būtų parengtas bendras veiksmų planas siekiant atlikti patikrinimus ir įvesti tam tikras garantijas, kad būtų galima pasitelkti bendras tarptautinės normas ir sustiprinti dėrybas dėl NPT e, reikia, kad brandolinį ginklą turinčios valstybės nusiginkluotų, tai yra reikalinga saugumui. Dabar į tą blogoji pusė. Norėčiau priminti vyriausiai galiotiniai Budapešto memorandumą, kuris jau buvo paminėtas, e, buvo patvirtas 94 metais, kai Ukraina atsisakė savo brandolinio ginklo e, kai jai buvo pažadėta saugumo garantijos. Ir dabar, e, esant kriziai, Ukrainoje matome, kaip nesilaikoma tų saugumo garantijų. Ačiū Jums už kantrybę ir už bendradarbiavimą. Ačiū, panas Jurek. Vieną minutę. Dėkoju. Mums e, būtina kovoti su branduolinio ginklo neplatinimu, bet tuo pačiu reikia kovoti ir su tomis šalimis, kurios kelia grėsmę, kurios grasina panaudoti branduolinį ginklą, nes branduolinis ginklas tai yra ta priemonė, terorizmo politikos priemonė, pavyzdžiui, Rusija. Uh, E, turi savo militaristinę doktriną ir teigia, kad gali panaudoti brandolinį ginklą E, esant karo situacijai su kitomis šalimis. Taigi, gerbiamasis pirmininkė, tik prašau jūsų griežtai sukritikuoti tokią nuomonę, nes Rusijos pozicija yra grėsmė, nes ji gali panaudoti brandulinį ginklą prieš valstybės sąjungos narės. Mums reikalinga labai, lab, reikalingas labai aiškus pareiškimas, kad tokia šalis kaip Rusija nepasitelks branduolinio ginklo prieš branduolinio ginklo nedalyvavimą neturinčias šalis. Tai būtų puiku ir aš raginu jūs, prašau, kreipiuosi jūs, prašau imtis tokios iniciatyvos per atėjančią konferenciją. Kolega Kastaldo, vieną minutę. Dėkuoju, ponia pirmininkė. CTBT, NPT. Tai yra sutrumpinimai, kurių nežino milijonai piliečių. Ir tie, kurie dirba tarptautinių santykių srityje, kuomet skamba šitie sutrumpinimai, karčiai šypsosi. Žinome, kad e, iš tų valstybių, kurias, kurioms skirta ta sutartis, taip pat e, ateina labai daug įvairiausių grėsmių. Žinome taip pat ir jog tos valstybės, kurios turi brandolinius ginklus, tarp jų ir labai pavojingos valstybės, tokios kaip Šiaurės Koreja, nenori atsisakyti tų ginklų. Mes e, esame įsipareigoję daugia šalio nusiginklavimo. Vyriausiai galiotinė kalbėjo apie tai. Šis įsipareigojimas turi būti apmantis visas valstybės ir valstybės e, narės. Turime siekti brandulinio arsenalo atsisakymo, ypač Ukrainos konflikto kontekste. Mums reikia teisiškai saistančių priemonių. Ir norėčiau paminėti Maršal, Maršalo uh, e, salas, kurios gyventojai žino, ką reiškia branduriniai bandymai ir mes palaikome jų reikalavimą uh, kad būtų sustabdyti apskritai brandoliniai bandymai ir kad būtų išmokėtos kompensacijos. Ponas Kofod, vieną minutę. So much... Ačiū, gerbiamoji pirmininko pavaduotoje, už tokią griežtą kalbą. Branduolinio ginklo neplatinimas jau nėra didelė naujiena, daugumai tai atrodo praeities problema, e, nes visiems atrodo, kad šaltasis karas seniai baigėsi. Tačiau mes dabar jau turime daug brandolinių jėgainių. Ukrainoje kovojamas karas su Rusijos ginklais. Rytai ir vakarai vėl patiria konfliktą. Ir Europos Sąjunga turi skatinti konflikto deskalavimą ir brandolinių ginklų neplatinimą. Reikėtų iš naujo kreiptis į šalis ir galbūt iš naujo atlikti patikrinimus, siekiant užtikrinti, kad šalis laikosi savo įsipareigojimų. NPT sistema neturėtų tapti dar vienu konflikto šaltiniu. Norėčiau paprašyti jūsų ES vardu pareikšti, kad konfliktas niekaip neturėtų sukliudyti brandulinių ginklų sumažinimo tikslams. Ačiū. Ponas Balčytis, vieną minutę. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiama vyriausiai įgaliotinė. Branduolinio ginklo plėtros klausimas yra įvairapusis, sudėtingas ir priklauso nuo bendros situacijos pasaulyje todėl realiai žvelgiant į būsimą susitikimą dėl branduolinio ginklo neplatinimo sutarties peržiūros yra visiškai aišku kad lengvo sprendimo nebus. iki šiol tebeturime neišspręstas problemas su iranu dėl jo branduolinės programos vystymo šiaurės korėja kurios veiksmų prognozuoti yra neįmanoma šiandieną yra iškilusi ukrainos krizė ir tam tikros jos dalies okupacija. todėl šiandieną mes esame įžengę į naują etapą kuriame aštrėja rusijos ir vakarų priešprieša todėl branduolinio ginklo klausimas tampa ypatingos politinės svarbos. ši sutartis buvo viena reikšmingiausių šaltojo karo metais sudarytų susitarimų kuris leido iki šiol išvengti branduolinio ginklo panaudojimo kariniams tikslams. todėl norisi tikėti jog tariantis dėl sutarties peržiūros ir šiuo itin sudėtingu laikotarpiu politinė valia bei bendras siekis užtikrinti ilgalaikę taiką stabilumą pasaulyje bus pagrindas naujam susitarimui. Ando Benifei per un minuto. Ah, Benifei, vieną minutę. Mėly kolegos, turint eh, omenyje peržiūros konferenciją, labai gaila, kad eh, parlamentas neparengė rezoliucijos. Yra 2005 ir 2010 metų delegacijos, tačiau dabar turėtume pasakyti savo poziciją, ypač e, tuomet, kai vyksta darybos tarp Rusijos ir Ukrainos, taip pat vykstant daryboms su Iranu. Ir parlamentas parengęs tokią rezoliuciją, to pačiu palaikytų vėliausiai įgaliotinę tose e, darybose. Mes turime taip pat e, galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Brandoliniai Ginklai yra labai svarbus mūsų išorės politikos aspektas. Turime dėti ir toliau pastangas ieškoti naujų kelių, kad išeitume iš e, susidariusios krizinės padėties. Turime galvoti apie pirminės savo ambicijas ir siekti kuo tolesnių tikslų. Dėkuoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Kolega, vat, vieną minutę. Ne, ne fakulta. Prašome, žodis jums. Atsiprašau, tai ponia Vod. Aš glaudžiai bendradarbiauju su pilietiniais visuomenės atstovais ir todėl e, kreipiausi atitinkamas institucijas, kad jos atsižvelgtų į tai, kad, kas toms organizacijoms kelia nerima, e, turint galvoje brandolinio ginklo grėsmę žmonėms ir planetai, kad tai e, kokią grėsmę kelia vien šių ginklų egzistavimas. 160 šalių 160 šalių dalyvavo vienos konferencijoje ir buvo aptariamos brandolinio ginklo panaudojimo humanitarinės pasiekmės. Po šios konferencijos vyko reikšmingas pilietinės visuomenės forumas. Šios uh, buvo išsakyta tai, kas kelia susirūpinimą šioms organizacijoms ir piliečiams ir į tai reikėtų atsižvelgti, kad pirmiausia reikia uždrausti platinimą ir po to galiausiai apskritai uždrausti šį ginklą. Ačiū Jums, kad laikyties nustatyto laiko limito. Toliau narys Jakovič. Ačiū Jums. Pritarčiau visiems kolegoms, kurie norėtų, kad būtų patvirtinta rezoliucija. Europos parlamentas pademonstravo platų sutarimą šiuo klausimu. Mes puikiai suprantame brandolinių ginklų keliamą riziką. Ne tik dėl to, kad kai kurios šalis gali pasitelkti tokius ginklus. Leiskite pabrėžti tokios rezoliucijos svarbą, ypač kai ponia Mogherini pabrėžė pagrindinius principus. Mums reikėtų užtikrinti didesnį brandolinį saugumą. Turime užtikrinti ir išsamų e, išsamios sutarties pasirašymą dėl šio ginklo draudimo. Panas Ferreira, ačiū. Tartautinis branduolinis nusiginklavimas yra ypatingai svarbus dalykas. Būtina sustiprinti e, branduolinį nusiginklavimo sustarimą, kad jį ratifikuotų visos valstybės. Darbatiniam e, kontekstui, tarptautiniam esant, pavojus viso to yra akivaizdus. Jeigu laikysimės sustarimo, matome, kad nusiginklavimas ten yra suformuluotas kaip reikalavimas. Bet pasižiūrėkime, kas vyksta jungtinėse valstijose, NATO matome, kad ten daug yra sąlyginės ginkluotės. Nenorim atsisakyti toje valstybėje brandulinio ginklo. Jeigu pažiūrėsime, kas vyksta Europoje ir Azijoje, tai pamatysime, kad yra tokių laisvų zonų artimuosiuose rytuose. Žinome, kokią retoriką pasitelkė Junktinės valstijos prezidentas Obama, remiamasi dviems, dviem kriterijais. E, manipuliavimu pirmiausia ir bandoma turinį to susitarimo interpretuoti savaip. Pasižiūrėkime, kas vyksta Irane su, dėl, dėl brandolinio ginklo. Iranas šio susitarimo nėra pasirašęs. Ir liko nenubaustas. Kaip jau sakėme, kas iš tikrųjų vyksta, svarbu matyti. Tad gaila, kad EPP ir socialistai, tokios dvi didžiausios frakcijos, nepasinaudojo uh, diskusijos galimybę ir nepanausinau galimybę pat parlamente patvirtinti rezoliuciją šiuo klausimu. Ačiū. Diskusija baigta. O dabar dar suteiksime žodį kolegai Korao ir tai bus paskutinis pasisakymas. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Maniau, kad man jau nebesteiksite žodžių. Aš norėčiau pasakyti keletą žodžių apie uh, e, uh, e, NPT konferencija 2015 metais New York'e. Po 70 metų nuo tos sutarties e, atsiradimo vis dėl kalbame apie brandolinius ginklus. Tai liūdna yra, kad, kad, kad taip. Ir daug valstybių, ne vakarų valstybių, bando kurti tuos e, ginklus ir jos tai daro ne tik tai, kad užtikrintų saugumą, bet kad pultų tuos ginklus e, panaudodamos. Jos taip pat kalba apie saugumą, kieno saugumą. Dabar pasiekėme tokį e, vystimosi etapą, kuomet e, turime apskritai atsisakyti tokių ginklų, nes čia kalba sukasi apie žmonijos išlikimą. Tačiau e, Mūsų pasangos neduoda vaisių, nes kas nori, tas ir toliau tos ginklus kūrė. Dėkuoju. Dabar e, žodis Federikai Magerinį, vyriausiai galiotiniai. Pradėčiau, norėčiau pradėti nuo vienos iš pastabų, kuri buvo labai aiški ir kurie buvo pasakyta viskas. Turime saugoti, stiprinti brandolinio ginklo neplatinimo idėjas, reikia, kad tai taptų visuotiniu dalyku ir kad būtų remiama ir formaliai, ir iš esmės. Tai yra ES e, teiginio esmė. Dar buvo pasakyta, e, buvo kalbama apie kartas, kartų klausimą tam labai pritariu ir tikiuosi ir kiti parlamento nariai tam pritartų. Atrodo, kad daugumai europiečių yra visai akivaizdu, kad net nereikėtų to aptarinėti. Tačiau vis tiek manau, kad kalbant apie viso pasaulio požiūrį, dar reikia daug darbo atlikti. Daug reikia dirbti dėl neplatinimo ramščio, taip pat vykdyti dėrybas dėl Irano branduolinės programos. Manau, kad visa tai vienai par kitai paveiks konferencijos darbą ir tikiuosi, kad iki to laiko bus ir esminių pokyčių. Galėčiau Jūs patikinti, kad aš dėsiu visas pastangas, kad dėryb, būtų pasiekta per dėrybas teigiamų rezultatų. Mes kalbame apie nusiginklavimą, tačiau neplatinimo ramstis yra toks pat svarbus kaip ir nusiginklavimas. Manyčiau, kad vienas dalykas pasustiprina kitą ir sukuria bendrą pasitikėjimo ciklą. Kitaip sakant, mums reikia dirbti ties visais trimis sutarties ramščiais. Iš diskusijų leiskite pabrėžti tai, kad rezoliucijos prieimimas priklauso nuo jūsų, tačiau aš šį pasiūlymą supratau kaip paskatinimą, padrasinimą. Iš tikrųjų, kaip minėjote, mums reikėtų e, geriau, atviriau bendradarbiauti su komitetais ruošiantis konferencijai. Europos parlamentas tikrai e, turi balsą ir turi ką pasakyti. Manyčiau, kad labai svarbu nuolat bendrauti su pilietinės visuomenės organizacijomis, e, su pilietiniais judėjimais ir nacionaliniais parlamentais. Esu įsitikinusi, kad visa tai padarys įtaką mūsų saugumui ir piliečių saugumui, nes kartai susidaro iliuzija, kad e, sutartis dėl ginklų neplatinimo, tai yra kažkokių naivuolių sentimentai, bet iš tikrųjų tai susijęs su mūsų saugumu. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra labai paprastas. Kyla grėsmė saugumui, kyla įtampa ir dėl to, uh, mums tampa sunkiau dirbti šiuo klausimu, siekiant įgyvendinti e, priemonės dėl nusiginklavimo ir dėti tuos žingsnius, kuriuos pradėjome žengti, kai buvo patvirtinta Obamos doktrina, kai buvo pasakyta kalba Prahoje. Maničiau, kad mums nereikėtų kurti tos įtampos ar stiprinti jos, tos įtampos, kuri jaučiama, kitaip sakant, netgi stengtis pašalinti tą įtampą, kuri susijusi su brandolinio ginklo neplatinimu, nes visa tai prisidės prie geresnio mūsų saugumo. Uh, Norėčiau patikinti ir jūs, kad aš asmeniškai dėsiu visas pastangas šio klausimu, darysiu viską, ką galiu, kad ES balsas būtų ne tik vieningas, bet ir stiprus, aiškus per konferenciją. Ačiū. Ačiū, ponė Mogerinė. Ačiū Jums už tokį ilgą popietinį darbą diskusijos buvo gana civilizuotos, bet buvo išsakyta ir nemalonių žodžių. Na, tikiuosi vis